visapusiškai e, paisant ES išorės veiksmų strategijos ir jos pagrindinių principų. Ačiū. Ačiū gerbiamą komisijos narį. Ir dabar norėčiau paskelbti, kad pranešimas baigiamas, balsuosime rytoj 12 valandą. We can continue with other point of our agenda by... Toliau kitas pranešimas ponios e, Safi. E, prekyba ir į augimą nukreiptos investicijos skirtos besivystančiam šalims. Pirmiausia, pranešėja ponė Tokija Safi. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiam komisijos narė, kolegos. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti savo kolegai Alfui Svensonui už puikų bendradarbiavimą. E, mes e, e, stengiamės suderinti abiejų komitetų bendras pozicijas. Tai buvo mūsų bendras tikslas per visą parlamentinį darbą. Aš manau, kad mes gana gerai padirbėjome. Taip pat noriu padėkoti kolegoms iš Tarptautinio priekybos komiteto ir pirmiausia šešėlėms pranešėjams. Tradiciškai šiame komitete manome, kad ES priekybos politika įeina ir pagalba besivystančiam šalims. Greta tradicinių ES priemonių, tokių kaip bendroji lengvatų sistema arba e, asimetriniai priekybos susitarimai, aš norėjau, kad mūsų komitetas pateiktų novatoriškų pasiūlymų, kuriuose būtų atsižvelgiama į mūsų partnerių poreikius ypač kalbant apie finansavimą. Kodėl? Todėl, kad dabar per krizę nei vienam biudžetui e, nepavyksta apsieiti be rimtų apkarpimų ir daugeliu atveju pagalba besisančiam šalims dėl to nukenčia. Kad mes išsaugotume e, pagrindinio rėmėjo pasaulyje vaidmenį, turime išbandyti naujas partnerystės, finansinės partnerystės formas, pavyzdžiui, trikampio formos - šiaurė, pietus, pietus. Turime prioritetizuoti nefinansinius sprendimus, tokius kaip techninė pagalba. Turime geriau valdyti turimus fondus. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę aš dalyvau pietų ekonomikos ekspertų renginių cikle. Ir ten buvo sakoma, pinigų turime, bet mes juos negerai naudojame. Prieš ragindami juos e, naudoti, jūs pirmiausia turėtumėte vertinti mūsų darbo metodus ir kriterijus. Valstybės naudos gavėjus e, turi geriau formuluoti savo poreikius ir įtraukti į savo prekybos, politik, e, savo pol, prekybos politiką į strategijas ir e, vystimosi planus. ES taip pat turi pasiūlyti paramą, kurie atitiktų daromą lygmenį arba daugia šalį, pavyzdžiui, PPO rėmose arba regionų lygmenių. Daugia šalių lygmenių, čia atsiekčiau du pasiūlymus. Pirmiausia, reikėtų padėti prisijungti prie EPP mažiau išsivyščiam šalims. Kaip jos gali dalyvauti pasaulinėse prigybos menuose, jeigu jos yra atskirtos? tai nieko nekainuotų ES, nes kalbame apie techninę pagalbą. Paaiškinsiu, ES nereiktų įdarbinti papildomų darbuotojų, mes jau dabar turime pakankamai ekspertų ES generaliniuose direktoratuose ir EIVT. O svarbiausia, ES patirtis dėrybose jau yra tokia gera sukaupta, kad leistų siekti pažangos dabar su tomis šalimis tarintis labai greitai. Ir tam tikslu ES turi panaudoti visą savo įtakingumą pasaulio prekybos organizacijoje kad būtų pasiektas susitarimas dėrybose e, dėl e, muitų supaprastinimo ir tas susitarimas turi būti įgyventas kuo greičiau. Šiuo metu pabaigoje vyksianti Balio konferencija bus labai puikia proga ir aš norėčiau, kad Europos parlamento e, delegacija dalyvausinti šioje konferencijoje darytų viską, ką gali, kad būtų pasiekti mūsų išsikelti tikslai. O regionų lygių mes pirmiausia turėtume stengtis prekybos integracijos. Vienas iš pavyzdžių būtų, pavyzdžiui, Europos Sąjunga turėtų e, stengtis įgyvendinti Europos ir Viduržėmio jūros konvenciją dėl kilmės taisyklių. Taip pat e, aš esu, praneš, aš kaip šio teksto pranešėja, toliau e, tikrinsiu, kiek yra pasiekta pažangos įgyvendinančias taisyklės. Aš apgailestauju, kad uh, Daug valstybių dar nėra ratifikavusios tos konvencijos. Europos komisija, ES delegacijos turėtų geriau bendradarbiauti su partneriais, kad būtų ši konvencija išnaudojama maksimaliai. Taigi mes turime e, e, be kita ko dar ir apibriežti tūkstantmečio plėtros tikslus po 2015 metų, kad mes galėtume kartu bendradarbiauti ir šūkis dirbkime kartu turi tapti įsakymu. Ačiū. And... Ačiū ponė Saifi ir dabar aš norėčiau suteikti žodį spontaniškiems pasisakymams. Pirmiausia, ponas Kelly. Uh, Ačiū, pirmininkė. Iš ties pranešėjos pastabos yra labai įdomios. Pritariu joms. Apskritai, mums reikėtų pereiti nuo pagalbos teikimo prie priekybos, nes besivystančios šalis jau vis labiau suvokia savo potencialą ir mums reikia neteikti joms tiesioginę pagalbą vystimuisi, bet padėti plėtotis e, dėl ateities. Vienas klausimas dėl nevyriausybinių organizacijų. Jos visos atlieka labai didelį darbą, bet kaip jos pasirengia ateičiai? Manyčiau, kad Europos komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo, galbūt sumažinti jį per pus, kad e, nevyriausybinės organizacijos dirbtų efektyviau ir kad būtų galima padėti besivystančiam šalims po keliarių metų tapti išsivyščiusiams. Ačiū. Toliau ponas Mikolašek. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė, ponios ir ponai. E, prekybos ir investicijų politika, kurią gyvendina Europos Sąjunga, jai taip pat turėtų būti taikomos taisyklės, kurios taikomos ir kitose srityse. Ir ES dokumentuose įtvirtintus tikslus galima e, pasiekti tik tuomet, jeigu bus laikomasi pagrindinių vertybių. E, yra ir tam tikra moralinė atsakomybė. Esame įsipareigoję investuoti kad situacija pasaulyje apskritai pagerėtų. Taigi pasisakau už šią rezoliuciją, e, pritariu pranešėjos darbui. Mes patvirtindami tokią rezoliuciją aiškiai parodysime savo poziciją ir pasisakysime už sanglaudos ir paramos principų laikymasi. Taip pat pasisakysime už, inte, už besivystančių šalių integravimą į, likusį, į likusias pasaulio valstybę, į likusį pasaulį. Toliau ponė Keller. Kai mes kalbame apie priekybą su besivystančiomis šalimis, turime užtikrinti, kad vystimas interesai, o visų pirma, kova su skurdu nusipelnytų didžiausio dėmesio. Uh, To mus įpareigoja ir Lisabono sutartis. Tam, kad tai gyvendintumėm, reikia privalomų taisyklių įmonėms prisimti savo socialinę atsakomybę. Aš reikalauju, kad komisija um, vadovautųsi ponios Zaifi pranešimu ir nuodugniai peržiūrėtų savo strategiją dėl priekybos susitarimų. Uh, turėtų būti užtikrinta, kad tie susitarimai tikrai tarnautų besivystančių šalių interesams, o ne mūsų interesams, paminant besivystančių šalių interesus, mes turime vykdyti nuoseklesnę vystimosi politiką. Ir būtent turėtumėm užtikrinti, kad ta politika tarnauja besivystančiom šalims ir kad kovojama su skurdu, kaip kad yra nurodyta Lisabono sutartyje. Mes tikrai turėtumėm būtent to ir siekti. Baigdama dėkoju pranešėjai. pranešėjai. Ačiū. Toliau ponas Ferreira. Ačiū pirmininkė. E, Prekybos ir investicijų politika turi praktinės pasiekmes, kai ES investuoja besivystančiose šalyse. Ir reikėtų tai analizuoti detaliau. E, tos šalys iš ties yra labai priklausomos nuo pagalbos. Tai reiškia, kad jų nacionalinis suverenitetas yra gana trapus. Kai sudarome šios, šiuos investicijų susitarimus, tai iš tikrųjų situaciją galime ir pabloginti, nes vis, ne visada tai tarnauja neturtingų šalių interesams. Dažniausiai su tuo yra susiję turtingi partneriai. Taigi reikėtų šalims ir pačioms plėtoti savo investicijų politiką, o tam lieka vis mažiau erdvės. Tai reiškia, kad kartais e, ta, su, dėl tarptautinių priekybos susitarimų e, nesilaikoma demokratinių vertybių. Toliau, ponė Basesko. ES ir valstybės narės yra didžiausi donorai, kai kalbame apie priekybą visais lygmenimis. Tačiau labai dažnai trūksta tarp, nu, koordinavimo tarptautinių lygmenių, kalbant apie investicijų politiką. Pasaulio priekybos organizacija šiuo atžvilgiu turėtų atlikti vedantį vaidmenį. Suprantu ir pritariu tam, kad pagalba priekybai turi būti orientuota toms šalims, kurios, kurioms tai labiausiai reikalinga. Tai yra mažiausiai išsivyščiusios šalys ir šalys, e, kurių pajamos ir įplokos yra mažiausios, kad būtų galima pasiekti tikslus ir sumažinti skurdą. ES pastangos nepakankamos. Reikėtų, kad į šį darbą įsitrauktų daugiau išsivyščiusių turtingų šalių. Labai svarbus, svarbus ir BRICS šalių įsipareigojimai. Ačiū. And, uh, Labai ačiū. Ir paskutinis šiandienos diskusijos, paskutinė kalbėtoja šiandien diskusijoje yra komisijos narė Krūs. Ačiū, esu labai dėkinga. Pirmiausia, dėkuoju INTA komitetui ir jo pranešėjai poniai Saifiu už atliktą darbą ir labai išsamų pranešimą. Tiems, kurie netėjo į salę, kai buvo pristatomas atitinkamas e, DVP pranešėjas e, nori komisijos narys Degucht pasakyti, kad e, jis skiria labai daug dėmesio. Inta komiteto nariai turbūt prisimenate, kad Europos komisijos kadencijos pradžioje kai kas iš jūsų išreiškėte nepasitenkinimą, kad nepakankamai dėmesio yra skiriama priekybai ir e, valstybių vystimuisi pasaulio priekybos santykiuose. Tačiau komisijos pažadai yra įgyvendinti. Komisijos narys Dekucht E, savo pasiūlymus politikai pradėjo jau įgyvendinti ir sako, kad ES turi pritaikyti savo priekybos pra, politiką prie e, šių laikų realybės. Dabar labiau negu bet kada anksčiau esame susijęti su valstybėmis, kurios yra toli nuo mūsų, mūsų ekonomika yra labiau susijęta. Ir tas e, susisiejimas reikalauja, kad pasaulio rinkos būtų atviresnės ir būtų galima užtikrinti jų tvarumą. E, Jūs kaip tarptautinės priekybos komitetas e, esate pionieriai, kai tik Europos komisija pateikia kokį pasiūlymą, visuomet labai kartu e, aktyviai dirbame. Mes e, kartu tarėmės dėl visos eilės naujos kartos priekybos susitarimų. Daugiausiai tai yra susijęs su besivystančiomis šalimis. Jūs savo akimis matėte, kad e, E, buvo bandoma ir kaip buvo bandoma išspręsti problemas susijusias su valstybių tvarumo užtikrinimu, buvo akcentuojamos žmogaus, socialinės, aplinkos apsaugos teisės ir e, pagal Lisabono sutartį parlamentas gavęs daugiau galiojimų labiau prie to prisidėjo. Europos parlamento naujiems rinkimams artėjant turi būti padaryta daug, dar daugiau darbo. Europos komisija šiais metais išsikėlė tokį prioritetą E, su besivystančiomis e, šalimis bendraudama. Pasaulio priekybos organizacijoje turi būti pasiekti apčiuopiami rezultatai neturtingiausioms e, pasaulio valstybėms. Pirmiausia, skatinant su palengvinti daugia šalę priekybą, supaprastinti logistiką ir palengvinti sienų pereimą. Tai prisidėtų prie ženklios ekonomikos plėtros priekybos plėtros. Mes turime bendrus tikslus, jau daug metų dirbame, siekdami jų, stengdamės gerinti priekybos, stengiamės e, lengvinti tarifus, e, pakeisti taisyklės dėl kilmės ir taip toliau ir taip toliau. Kai kuriais atvejais vis dar reikia atnaujinti turimas priemonės, kad būtų galima išnaudoti pasaulio rinkose atsiveriančias naujas galimybės. Ir jūsų pranešimas, ir devė pranešimas e, akcentuoja valstybių pačių atsakomybė. Mes e, toliau skatiname e, priekybos e, pagalbos labui prioritetų įgyvendinimą ir matome, kad priekybos politika turi būti skatinama, kuriant techninės galimybės Šiais metais mes tikimės, kad Europos komisija pateiks naują pasiūlymą dėl išsamios ES iniciatyvos, kuris skatys atsakingą mineralų e, kasybą. Šią iniciatyvą rengiantis kolegos stengiasi, kad būtų iškelta kuo daugiau idėjų geram pasiūlymui suformuluoti. Mes pripažįstame, kad prekybos atverimas galimybės yra labai galinga iniciatyva ir mes norime, kad tas potencialas būtų išnaudotas atsakingai. Buvo pradėtos viešosios konsultacijos prieš pat Velykas ir jos tęsis iki birželio pabaigos. Europos parlamento ir rinkėjų nuomonės bus labai vertinamos. Ačiū uždėmesi ir susidomėjimą priekybą ir besivystančiomis šalimis. Ačiū. Diskusija baigiama. Balsuosime rytoj 12 val. Ponios ir ponai. Kitas posėdis prasidės rytoj, antradienį, 16 balandžio, nuo, 19, nuo 9 valandos ir truks iki 14 valandos. Antroji posėdžio dalis e, prasidės 15 val. ir tęs iki 23 valandos. Darbo tvarkė jau paskelbta.